pono Farija parengtas pranešimas dėl jūrų transporto išmetamo anglės dioksido kiekio ir noriu iš karto suteikti žodį ponui Farija keturioms minutėms pristatyti šį klausimą. Ačiū ponė pirmininkė, komisijos nary, ponė Kandietė. Gos. Mes e, norime sutaupyti energijos. Šiltnamą efektą sukeliančios dujos, kurias pagamina jūrų transporto sektorius, 2012 sudarė 70 procentų jūrų transporte, atitinkamai taip pat aviacijos. E, išmetamų uh, į aplinką teršalų kiekis sumažėjo 36 procentais ir krizė prisidėjo prie uh, teršalų mažinimo, tačiau uh, toks efektas nebesitęs. Jūrų transportas. Jūrų transporto srityje nėra numatyta jokių CO2 mažinimo tikslų. Tačiau iki 2050-ųjų numatyta peržiūrėti taisyklės galiojančias jūrų transportui. Ir Tačiau mes dar ne, ne, nepradėjome tos peržiūros, nes nepasiektas tarptautinis susitarimas. Todėl šiandienos e, svarstymai yra pirmasis žingsnis bandant sumažinti teršalus. Jūrų transportas pagamina nemažai CO2. E, Europos Sąjungoje. Ir atšvelgianti mūsų tikslą mažinti anglės dioksido e, išmetalus į aplinką, jeigu nieko nedarysime, 2050-ųjų šių išmetalų kiekis išauks 50 procentų. Svarstydami šią rekomendaciją pasieksime kelių pagidautinų politinių tikslų. Visų pirma, ši teisėkoros iniciatyva bus taikoma visiems laivams kurie atplaukia į Europos jūrų uostus, tai taip pat bus galimybė daryti įtaką dėrybose vykstančiose tarptautinėje jūrų organizacijoje ir numatyti tos, to klausimo reglamentavimą. Ir reikia ne tik nustatyti ir apibriežti tikslus, reikia užtikrinti, kad bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais vyktų, nes tai labai svarbu. Europos Sąjunga turi būti lyderė šioje, šioje srityje. Ir turime toliau tęsti pradėtus darbus ir užtikrinti, kad mūsų žingsniai nuvestų link ambicingo tarptautinio susitarimo. Antras dalykas, šis teisės aktas leis e, stebėti e, laivų išmetamą CO2 ir užtikrins skaidrių duomenų rinkimą. Tuo pagrindu Europos komisija uh, galės e, nustatyti, kiek e, kūro naudoja e, laivai. Taip pat bus galima nustatyti techninės priemonės, kurių pagalba sumažinsime CO2 kiekį. Ir taip sumažinsime kūro kainas tai bus aktualu um, globalinėme kontekste. Šis teisės aktas padės sukurti 10 tūkstančių naujų darbo vietų žalios technologijos srityje susijusios su, jų, su jūra. E, tai labai naudinga, nes bus sumažinta e, azoto junginių, sieros junginių ir kietųjų dalelių šalinamų į aplinką kiekis. Jeigu mes griežtai Griežtai vykdysime e, teršalų šalinamų stebėsenos sistemą. Tai, bus, tai pasieksime gerų rezultatų ateityje. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams. E, e, po, ponai Fielner, Uzbaikut, Marko Front ir Juristėja Bauns bei Giovanni Levijai ir vicepirmininkui Bernikė Javor už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau uh, E, padėkoti Europos komisijai, poniai Marija Veronika Blatesko, Roberta Leki ir William Barton, e, Alde politinio sekretariato darbuotojai. Ačiū. Äh, Dėkoju pranešėjai, dabar norėčiau pakviesti Arieską Nietę. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui Farija už jo e, konstruktyvų požiūrį į komisijos pasiūlymą ir į visą, ir visą darbą, dėrybą su taryba ir mm, norėčiau padėkoti ir už tai, kad pasikė susitarimą. Taip pat norėčiau padėkoti Lekakis ir visiems kitiems šešėliniams pranešėjams, kurie dalyvavo rengiant šiuo, šį dokumentą, kuris yra skirtas jūrų transporto išmetamo anglės dioksido kiekio stebėsenai, ataskaitų teikimui ir tikrinimui. 2030 metais turėtų atsirasti būtent ši naujoji sistema sistema. Transporto, jūrų transportas neturi būti vienintelis sektorius, kuris ne, nėra pakankamai reglamentuojamas. Tai reikia reglamentavimų ir šią srityje, kovojant su klimato kaita. Reikia remtis patikimais duomenimis ir tik juos turėdami galėsime e, kovoti su e, išmetalų e, kiekiu pridėtinės išlaidos, kurios yra susiję su stebėsena, ataskaitų teikimu ir tikrinimu, žinoma, atsipirks vėliau, todėl kad staupysime taip pat ir kūro. ES pagrindinis tikslas yra rasti sprendimus, kurie būtų tinkami jūrų transportui visame pasaulyje. Taigi mes norime pažangos šioje srityje ir bendradarbiausime taip pat ir su tarptautinė jūrų organizacija. E, šis reglamentas, siunčia, šio reglamentu mes siunčiame svarbų signalą e, kitam, e, kitam komiteto posėdžiui, kuris vyks gegužės mėnesį Londone. Taip pat vyks ir Paryžėje vyks um, ir um, jungtinių tautų klimato konferencija uh, Paryžiuje. Uh, mes pasiekėme svarbų susitarimą trišalėme susitikime, siekiame uh, pusiausvyros tarp duomenų rinkimo ir administracinės naštos. Administracinė našta turi būti kuo mažesnė. Mes norime laikytis racionalaus požiūrio bet taip pat norime ir atsižvelgti ir į tarptautinės diskusijas dėl stebėsenos. Reikia siekti energijos veiksmingumo ir siekti tinkamų pokyčių, kurių siekia taryba ir parlamentas. Reikia užtikrinti skaidrumą energetikos sektoriuje ir dėl to e, labai svarbu, kad būtų tinkama stebėsenos sistema. Šiame reglamente Yra numatyta, kad jeigu susitarsime dėl teisinės sistemos, kuri bus taikoma priemonėms, tarptautinėms priemonėms, tuomet ši stebėsinos sistema galės, galio, galės galioti visur. Taip pat šis dokumentas, pasin, šiuo, šiuo dokumentu pasiunčiame ES signalą rengiantis Paryžiaus konferencijai. Mes pasirengę kovoti su klimato kaita ir siekti pažangos tarptautiniu lygiu jūros sektorija. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariu. Taigi frakcijos vardu, EPP frakcijos var, vardu Kristofer Fielner. Dėkoju pirmininkė. Daugiau negu 90 procentų e, transportuojama būtent jūromis. Labai svarbu nepamiršti, kokia yra tarša. Reikia būtent įvertinti, kiek yra taršos iš transporto sektoriaus. Aš džiaugiuosi, kad mes žengėme pirmą žingsnį šioje srityje. Mes einame tinkamą linkme ir aš tikiuosi, kad procesas tarptautiniu lygiu dar labiau pagreitės ir kad kiti seks mūsų pavyzdžių, kad kiti seks ES pavyzdžių. Aš e, manau, e, kad reikėtų pabrėžti, kad mano frakcijai svarbu, kad e, naujos taisyklės turėtų tinkamą e, poveikį kainoms ir kad situacija neblogėtų. Neturime rizikuoti, kad bus naudojamos dar prastesnės transporto priemonės, kurios dar labiau kenks aplinkai. Pavyzdžiui, e, sunkiosios transporto priemonės sunkvežimiai keliuose. Svarbu uh, kad e, kiti sektų mūsų pavyzdžių. Taigi, visų pirma, turėtume daug dėmesio skirti anglės dioksidų. Anglės e, dioksidas e, labiausiai kenkia aplinką. Taip pat turėtume padaryti taip, kad atsirastų naujo, naujos kartos, naujo tipo transporto priemonės. Jos turi būti veiksmingesnės. Svarbu, kad visas pasaulis pasaktų mūsų pavyzdžių ir prisimtų tą, pa, tas, tą pačią atsakomybę, kokią prisimame mes Europos Sąjungoje. Dėkoju ponui Fielneriui, socialistų frakcijos vadu, ponas Matijas Gruotė. Dėkoju pirmininkė. Manau, kad tai yra pirmas žingsnis Tai nėra priemonė, kuri leis pasiekti viską, bet bent jau mes užsitikrinsime tam tikrus sumažinimus ir turėsime galimybę įvertinti bendrą situaciją. Tai yra nedidelės rytis, 3 procentai e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetama pasauliniu mastu. Tačiau, kadangi prekyba jūrų plečiasi, tendencija stiprės ir dabar darome gerą pirmą žingsnį, e, žengdami link platesnio tarptautinio sustarimo. Tai turėtų būti mūsų tikslas. Mes bandome e, užsitikrinti tarptautinės plataus masto dėrybas, kuri leistų pasiekti platų susitarimą tarptautinį. Aš e, matau, kad pozicijos stiprėja ir kiekvienas sektorius turi ne laikyti savo pozicijos, jos nekeisdamas, bet kaip tik kažką daryti. Mes taip pat turime užtikrinti, kad jeigu bus susitarta tarptautiniu mastu, bent jau mes, jeigu nepavyks to padaryti iš karto, mes turime bent jau Europos Sąjungoje parodyti, parodyti pavyzdį. Taip pat reikėtų galvoti apie dėrybas tarptautinė jūrų organizacijoje. Norėčiau paklausti komisijos, kas bus, jeigu dėrybos vykstančios dabar nebus sėkmingos, koks būtų planas B, ar mes e, ieškosime kompromiso, ar e, vėl matysime tą patį kaip su aviacija, kai sėkmė nėra labai didelė. Ačiū dabar, pusantros minutės kalbės Judy Gerling EKR vardu. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. Ačiū pranešėjui. Manau, kad jo pozicija dėl šio klausimo, e, nors jis nenagrinėjo šio klausimo nuo pradžios, taip pat pono e, Torvalco įnašas prisideda prie didesnio skaidrumo ir norėčiau abiems jiems padėkoti. Štai, EKR e, labai remia šį reglamentą ir balsuos už. Mm, tai yra reglamentas dėl išmetalų įvertinimo sistemos jūrininkystės sektoriuje. Manome, kad e, proporcingas bus dokumentas pramonė ir atitiks e, darbą vykstantį tarptautinę jūro organizaciją dėl pasaulinių priemonių. Kai darbas šioje organizacijoje e, baigsis, mes aišku laukiame rezultatų. Tuomet reikės pagoreguoti ES teisės aktus, kad jie atitiktų tarptautinius susitarimus. Aš džiaugiuosi, kad sėkmingai mums pavyko dirbti dėl šio klausimo, skirtingai nuo aviacijos, ir mes e, džiaugiamės pirmų sėkmingų žingsnių, kuriuos siekėme sumažinti CO2 emisijas iš jūrų sektoriaus. Ačiū dabar Alde frakcijos vardu, ponas Torvalds. Ačiū, ponė pirmininkė. E, krovinių vežimas jūromis turėtų būti reglamentuojamas remiantis aplinkosaugos standartais. Tačiau reikia nepamiršti, kad e, jūrų transportas yra tarptautinė pramonė. Todėl vienodų galimybių užtikrinimas yra ypač svarbus tie tikslas. Norėdamas pas, noriu pasinaudoti galimybę ir paraginti komisiją bei valstybės narės suintensyvinti veiklą tarptautinėje jūrų organizacijoje, ne tik dėl e, vertinimo, at, apskaitimo ir tikrinimo sistemos. Taip pat reikia atlikti, reikia vesti pakeitimus ir vengti nereikalingo, e, e nereikalingos biurokratijos. Buvo minėti susiję kaštai. Jeigu e, už, bandytume užtikrinti sąlygas, kuriomis, kuriomis jūrų transportas būtų ekonomiškai našus, mes turime ypač vengti nevienodų galimybių. Taigi numatoma apskaitos e, sistema, sistemos kaina vienam laivui turėtų būti 7000 eurų. Kokios bet kokia sistema ir taisyklės yra geros tiek, kiek jos įgyvendinamos. Jei, pavyzdžiui, kalbėtume apie e, jūrų transportą Baltijos jūroje, mums ypač aktualu, kad e, kontrolės sistema būtų veiksminga, nes mes vis ne, mums visada rūpi, kaip kontroliuoti Rusijos laivus Baltijos jūroje, taip pat ar bus veiksmingos sankcijos Ir čia vėlgi reikia vienodų galimybių visiems. Manau, kad mūsų laukia daug darbų, turime pasiekti rezultatų tarptautinėje jūrų organizacijoje ir įgyvendinti šį pasiūlymą. Nes jeigu to nepadarysime, e, ateitie turėsime tik dar daugiau problemų. Ačiū. Ačiū. GUE frakcijos vardu ponas Horisti Abauns. GUE frakcijos vardu pateikėme keletą pakeitimų. E, dėl, šios patik, dėl patikrų sistemos pranešėjas jas atsiž, juos atsižvelgia ir aš tuo džiaugiuosi. Ir jeigu bus sukurta Europoje sistema CO2 iš metalų iš, iš laivų stebėsenai, tai bus pirmasis žingsnis siekiant e, ženkliai sumažinti tų teršalų kiekį bei taip pat bus pradėti veiksmingai rinkti duomenys, nes kaip buvo jau sakyta, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis išmetamas jūrų transporto auks ir tai e, neutralizuos kitų aplinkosauginių priemonių poveikį kurių bendras e, tikslas yra sustabdyti pasaulinį klimato atšilimą. Mums reikia sistemos, kuri e, mažintų jūrų transporto išmetamą teršalų kiekį ir mažintų iškastinio kūro kiekį, kurį naudoja laivai. Todėl noriu paklausti komisijos, kaip jį rengėsi e, sustiprinti dėrybų tarptautinėje jūrų organizacijoje, jūrų organizacijoje poveikį ir e, priemonės pasiteisins tik tuo met, jeigu bus pakeista dabartinė vartojimo ir paskirstimo sistema. Toliau Bas Aikud Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjai ponui, ponui Farijai už puikų darbą rengiant šį pranešimą. Žinau, kad turėjote perinti ponos Kilakakio pradėtą darbą ir jūs sėkmingai tai padarėte. Ačiū Jums. Mes palaikome pasiektą susitarimą, kuris mums pristatytas Mes kalbame tik apie stebėseną tuo tarpu, tarptautinės laivybos. Kito tarpu, tarptautinė laivyba yra vienas iš tų sektorių, kuris visiškai nereglamentuojamas, ten nereglamentuojamas anglės dioksido kiekis. Todėl ataskaitų teikimas, e, tos sistemos atsiradimas yra pradžia, bet tik pradžia. Džiugu, kad susitarime yra ir prievolę komisijai kas du metus pateikti ataskaitą apie bendrą poveikį klimatui, nes jūrų transportas apima daugiau nei vien anglės dioksidą. Svarbiausias klausimas, žinoma, koks bus kitas mūsų žingsnis. Ir, ponia Kanietė, mes visi žinome, kad Tautinė jūro organizacija turėtų kažką daryti šioje srityje, bet žinome, kad darbas vyksta labai labai lietai. Todėl Noriu paklausti komisijos nario, ką darysite, kad užtikrintumėte, jog ta organizacija pasiektų konkrečių rezultatų, būtų pradėti mažinti teršalų kiekiai ir ką komisija rengiasi daryti, kad sumažintų e, laivų išmetamą CO2 kiekį, nes mes negalime vien sėdėti ir laukti, kol jūro organizacija sugalvos kažką daryti ir tikrai labai lauksiu jūsų atsakymo. Ačiū. Eichhut, Pone Eichhut, jums mėlyna. Klausimą pagal mėlynąją kortelę noriu užduoti ponas Fanzulika. Sutinkate, prašau. Man tikrai malonu užduoti klausimą savo draugui ponui Aikhut. Čia tokia svarbia tema. Kalbame apie stebėseną, ataskaitų teikimą, tikrinimą, tačiau tai, tačiau kol kas tik kalbame. Ar nemanote, kad atėjo laikas Europos Sąjungai šį svarbų klausimą įtraukti į dėrybų darbo tvarkę e, klimato kaitos viršūnių susitikime ir e, šį klausimą iškelti Paryžiuje klimato konferencijoje kitais metais. Nes jeigu kalbame, mes norime pereiti į kitą etapą, tačiau per, per daug kalbame, atėjo laikas kažką įgyvendinti. Ačiū. Ačiū už klausimą. Aš visiškai pritariu, tikrai reikia kažką daryti. Ir noriu e, pakomentuoti ponios Garling mintį, kad tarptautinė aviacija nepasiekė jai keltų tikslų. Aš manau kitaip. Manau, kad veiksmai Europos mastu privertė pasaulį imtis žingsnio aviacijoje. Ir Europa skatina tokius procesus. Manau, kad ir laivybos srityje atėjo toks momentas veikti. Dėkuoju FDD frakcijos vardu Danielę Ajuto. Ir taip pat norėčiau Jūs pasveikinti ir tapus mama. Uh, E, mėly kolegos, mes teigiamai žiūrime į šį reglamentą, taip pagaliau CO2 kontroliuosime taip pat ir jūrų sektoriuje. E, jau net 4 procentai taršalų yra būtent iš šios sektoriaus ir daugiausiai teršama uostuose. Aš e, daug, dažnai gaunu informaciją apie Taranto, Ankonos arba kitų miestų taršą. Ten aplinkos e, tarša yra taip pat, prisideda taip pat prie um, akustinės taršos. Reikėtų reikalauti, kad varikliai būtų, veiktų mažiausių režimų miestuose. Taip pat reikėtų E, cold ironing sistemos e, ir e, uostose būtų naudojami tik elektriniai varikliai. Italijoje jau yra tam tikri reikalavimai susijęs su elektriniais įtaisais, kuriuos reikia naudoti uostuose ir turėtume dėti pastangas tam, kad neatsirastų A ir B lygio uostai uostų. Dėkoju. Toliau, ponia Durnano, viena minutė. Gerbiami kolegos, ES pradėjo diskusijas e, su geromis intencijomis, bet reikia gero sprendimą. Reikia, kad būtų laikomasi tikslų mažinti CO2 emisijas E, jūrų transporto srityje. Kol kas veiksmai yra nedrasus e, siekiant sumažinti atmosferos teršalus. Reikia mums e, pasaulinio masto ekonominės sistemos, kurios leistų taip pat plėtoti tarptautinę prekybą. Mes suprantame, kad viskas yra labai sudėtinga ir dėl to reikėtų įtraukti ekonominius veikėjus reikėtų atlikti rimtą vertinimą kad būtų galima toliau dirbti su šiuo pasiūlymu. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pasirinktą metodą, kol kas nėra patenkinamų sąlygų ir e, e kalbama apie tarptautinį susitarimą, kuris e, būtų saistantis valstybės narėms. E, komisija turi veikti, kad būtų sukurta tam tikra sistema, nes kitaip bus nusižengta suverenumui. Dėkuoju, jums norima pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą. Ar atsakysite, ponia Grapinė? Mes, doamna președintă, stimată colegă, am... Dė... Dėkuoju. Miela kolegė, aš suprantu, kad jūs kritiškai žiūrite į komisiją, todėl kad e, komisija nėra pakankamai sitraukusi į šį darbą ir nepateikia sprendimų. Žinoma, mes parlamento nariai galime kritikuoti komisijos veiksmus, bet ar jūs turite konkretų pasiūlymą, kuriuo prisidėtumėte prie šios svarbios temos? Uh, le micro. Kalbėtoja kalba neįsijungusi mikrofonu. Pasiūlymas. E, mes matome pirmiausiai didžiausią problemą, kad nėra sutarimo. Ne komisija, o valstybės narės pirmiausiai turi dėrėtis dėl e, daugia šalės sutarties. Tai nėra komisijos vaidmo. Dėkuoju. Dabar mėlynos kortelės daugiau klausimų patenkinti negalėsime. Dabar žodį suteiksime ponui Giovanni Levijam. Pusantros minutės. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui Farija ir kitų frakcijų kolegoms už įdėtą darbą, rengiant šį dokumentą. Jūrų transportas yra labai svarbus viso pasaulio ekonomikai, kadangi daugiau negu 80 procentų prekių yra transportuojama laivais. Transportas jūrose yra toks transportas, kuomet ir energijos, e, ir energijos, energijai reikalingos medžiagos veiksmingiau yra pervešamos. Viena toną pervežant vieną kilometrą jūroje kainuoja daug mažiau negu kad sausumoje. Bet pastaraisiais metais 48 procentais padidėjo teršalų, išmetamų teršalų kiekis ir tai prisideda prie mūsų planetos teršimo. Šiandienos balsavimas sutarus gruodžio mėnesį, dar pirmininkaujant Italijai, parodo, kad Europos parlamentui šios tvarumo, su tvarumu susijusios temos yra svarbios. Europos Sąjungai reikia stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo e, sistemos transport, jūrų transporto srityje. Mums reikia taip pat konkrečių taršos mažinimo e, tikslų ateityje ir reikia sprendimų ieškoti, atsižvelgiant taip pat į rinką, e, galbūt pasitelkti kompensavimą, e, tam tikrus tikslus ir mainų sistemą, kuriai esant būtų galima sumažinti CO2 išmetimą jūrų srityje. Tai nėra sprendimas, bet tai yra žingsnis į priekį. Dėkoju. Ponas Šaldė Mozė, bus antros minutės. Tenė, man... Dėkoju. Kaip šiandien jau buvo pasakyta, jūrų transportas yra sektorius, kuris turi prisimti atsakomybę, mažindamas CO2 emisijas. Šiuo metu pastangos yra nepakankamos, o emisijos nemažos ir labai svarbu yra užtikrinti, kad jūrų transporto sektorius prisidės prie priemonių skirtų kovoti su klimato kaita. Laivų savininkai turėtų investuoti į technologijos, kurios būtų palankios aplinkai. Pasiūlymas, dėl kurio šiandien balsuosime, yra pozityvus, nes bus sukurta naujoji ES stebėsinės ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistema e, laivuose, kurie įplaukia į ES uostus. E, tai leis mums surinkti duomenis ir leis paskaičiuoti, e, kiek e, kiekvienas sektorius prisideda prie emisijų. Mes taip pat labai džiaugiamės e, tuo, kad bus žiūrima ne tik į laivų dydį, bet ir į krovinio apimtį pervežama. Nes tai įeis į skaičiavimus. Šis žingsnis yra teisinga linkme, bet tai yra tik vienas žingsnis kol kas. Mes turime tęsti darbus, siekti pasaulinių standartų visam laivininkystės sektoriui. E, ir reikia reikalavimų e, CO2 mažinimo, kad galėtume užtikrinti pažangą. Dabar ponas Dresmaker. Labai ačiū, pirmininkė. Aš sveikinu šį susitarimą, manau, kad jis subalansuotas, tai yra žingsnis, kurį galime tikrai žengti ir pasiekti rezultatų, mažindami CO2 emisijas. E, jūrų e, transporto sektorius yra vienas iš paskutinių mohikanų, nes e, kol kas jis nepatenka į ES priemonės skirtas CO2 emisijoms mažinti nors šis sektorius e, kol kas tarsi nedaug išskiria CO2 emisijų, bet e, procentas e, ar kiekis auks per ateinančius metus, dėl to reikia tikrai daug pastangų šiame sektoriuje. Mums reikia taip pat patikimų palygintinų duomenų. Tai bus e, tikras geras pagrindas stebėsienai, e, ataskaitų teikimui ir tikrinimui. Mes galėsime E, tuo metu pasidžiaugti rezultatais apskritai ir esu e, įstikinęs, kad pasiūlymas yra geras ir jį vėliau e, paremsiu balsuodamas. Toliau Gesina Maisner pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Taip. Pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegai ponui Farijai, kadangi jam pavyko labai gerai vesti dėrybas turinys pasiūlymo geras ir jisai yra tarsi Kolumbo pasiekėjas, sėkmingas tyrinėtojas. Dabar matome vienybę salėje. E, pirmiausiai dėl stebėsenos sistemos laivams. Kalbame apie pasaulinę klimato e, apsaugą. Aplinkos svarbu ir jūrų sektoriui. Ir aktualesnis šis klausimas e, taps ateityje. Svarbus jis ne tik bioįvairovėje apsaugoti, bet ir e, klimato kaitos kontekste. Visi e, laivai, įskaitant didelius laivus, turi būti įtraukti į šią sistemą. Reikia visas ES vėliavas įtraukti, visus reikia įtraukti, visus reikia stebėti, E, tai yra svarbu ir tikiuosi, kad e, Arijas Kanietė, e, jūs galite visą tą padaryti. Laisvų, laivų savininkai turi gauti informaciją, reikia aišku supaprastinti atskaitomybės tvarką pagal komisijos pasiūlymus, pasiūlymus reikia ir skaidrumo, kad niekas negalėtų išsisukti. Europa dabar turi žengti žingsnį į priekį ir siekti rezultatų tarptautinėje jūrų organizacijoje. Mes turime e, visam laivybos sektoriui taikyti reikalavimus ir galvoti apie klimato kaitą. Ačiū toliau, ponė Kilonen, GUE frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Tarptautinis jūrų transportas yra sektorius, kuriuose griežtiname standartus. Jau patvirtinta sieros junginių direktyva. Turime užtikrinti, kad e, tos direktyvos būtų įgyvendintos. Tai pareikalaus dalies laivyno atnaujinimo. E, norėčiau priminti apie tai, kas įvyko Baltijos jūroje, bet manau, kad parlamente turime nepamiršti visų jūrų ir pripažinti, kad Baltijos jūra yra ypatingas atvejis. Ir kad e, dalys Baltijos jūros visiškai užšala žiemą ir reikalingi ledlaužiai e, ją naudoti. E, ir reikia atsižvelgti taip pat visus susijusius aplinkos sauginius aspektus. Ačiū už tai, kad laikėtės pasisakymui skirto laiko. Dabar ponė Dubravka Šuica. Ačiū. Mes siekiame tarptautinio susitarimo, kuriame būtų numatytos vienodas taisyklės visiems. Tai gera pradžia. Kita savaitė vyks tarptautinio komiteto posėdis Londone, dalyvausi jame kaip aplinkosaugos komiteto narė. Ten svarstysime būtent šią temą. Tai vienintelis rytis, kurioje kol kas nėra jokių susitarimų nei reglamentų. Būtina įvesti konkrečias, patvirtinti konkrečias priemonės, tačiau mes tuo pat metu turėtume vengti neigiamo poveikio mūsų jūrų transporto konkurencingumui. Todėl sveikinu siūlymą įvesti laivų e, dydžių ir e, krovinių apribojimus. Laivų savininkai turės apskaičiuoti teršalų kiekį kiekvien, prieš kiekvieną kelionę ir pateikti kartą per metus ataskaitas apie tai. Tai tikrai sveikintina. Žinome, kad Europos komisija turės teikti ataskaitas parlamentui kas du metus. Tikimės, kad tai geras tikslas, bet į, į ta, ta, tos taisyklės turi e, apimti ir valstybės, kurios nėra ES narės. Vis, e, au, vis labiau auga kruizinių laivų turizmas, ypač tai juntame Dubrovnike. Tikimės, kad šis pasiūlymas taip pat prisidės prie šiltame efektą sukeliančių dujų mažinimo. Kita kalbėtoja pusantros minutės, ponė Dali. tal-2050 fuq il-livelli tal-2005. fir-realtà iżda ah. minkejja d dħul ta' um, standards minimi tal effiċjenza enerġetika Pirmininkė, eh, luktelėtikite, nes eh, iškilo problemų su vertimu. Gal galite pabandyti dar kartą? Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nary. 2011 komisijos baltoji, baltoje knygoje dėl transporto yra teigiama, kad ES jūrų transporto CO2 emisijas reikia sumažinti bent 40 procentų iki 2050 lyginant su 2005 lygiu. Taip pat reikia įvesti energijos našumo standartus kai, kurie, kai kurioms laivų kategorijoms, tai jau įvesta ir nežiūrint kitų e, pažangių technologijų, vis dėlto teršalų kiekis jūrų transporto sektorėje didėja dėl pasaulinės priekybos intensyvėjimo. E, ko, e, prognozuojamas CO2 kiekis, kurį išmeta jūrų lai... transportas, netitinka ES klimato kaitos tikslų. Todėl e, Anglės dvideginio teršalų apribojimas yra pirmas teigiamas žingsnis užtikrinant taisyklių vedimą tarptautiniu mastu. Šis sektorius galėtų prisidėti prie teršalų mažinimo, jei e, griežtos naujos priemonės bei e, naujos technologijos būtų pradėtos dėkti, siekiant sumažinti teršalų kiekį pasauliniu mastu. Tai teigiamas aspektas, kurį turėtume nepamiršti. Visi sektoriai turi prisidėti šiuose pastangose ir kadangi jūrų laivyba yra tarptautinės rytis, e, šiltame efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas turėtų būti aptars ir, to, ir dėl to turėtų būti susitarta tarptautinė jūrų organizacija. Ačiū. Dėkoju. Ponas Jatkevičia, minutė jums. Dėkuoju. Pone komisijos nariai, tarptautinis jūrų sektorius yra vienintelis sektorius, kuriam nėra taikomi reikalavimai dėl anglės dioksido kiekio mažinimo. Taigi mes turime sukurti sistemą, kuria būtų taikoma CO2 kiekio stebėsenos ataskaitų teikimo ir tikrinimui. Manau, kad e, ši tema labai svarbi, bet nežinau, kodėl ši našta turi būti nešama tik Europos Sąjungoje. Ir tik Europos e, transportas, e, taikydamas šios standartus, matys, kad sumažės ir konkurencingumas. Šis Šiame sektoriuje taip pat e, gali pasitaikyti atveju, kuomet pasitelkiami kiti e, laivai, kitų, kitų šalių vėliavos, stengiantis išvengti e, tų apribojimų. Taigi mes neturėtume leisti nukentėti mūsų ekonomikai. Dėkoju, pon, ponia Kalas, minutė. Dėkoju, pirmininkė. Europa kovoja e, su klimato kaita, bet turėtume dėti pastangas, kad nebūtų pakengta mūsų įmonėms. CO2 mažinimas turi būti taikomas visame pasaulyje. Ypač reikėtų stengtis sudaryti vienodas sąlygas mūsų laivams, todėl kad e, mūsų laivai turi konkuruoti visame pasaulyje. Baltijos jūroje tok, tok, tokios taisyklės e, didina išlaidas. Mes turime apsaugoti savo ap, aplinką, bet neturėtume pamiršti, kad mūsų įmonės konkuruoja visame pasaulyje ir transporto koridoriai gali būti pakeisti pakeisti pigesniais. Aš tikiuosi, kad komisija užtikrins, kad visos Europos įmonės būtų konkurencingos visame pasaulyje, kad ir kur jos veiktų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar bus e, procedūra, prašau, žodžio. Keli, prašau, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Kaip ir kiti nariai, norėčiau pasidžiaugti pasiūlymais Reikia tikrai kažką daryti dėl taršos ir CO2 emisijų mažnymo jūrų transporto sektoriuje. Jeigu nieko nedarysime, tai tarša tik didės. Jeigu mes e, padėsime pastangas, tikrai sumažinsime taršą. Reikia daryti viską, ką galime. Tai yra tik pirmas žingsnis. Ir, kaip sakė komisijos, tą galima gyvendinti be didelių sąnaudų ar mažomis sąnaudomis. Ir jeigu mes žingsime šį pirmą žingsnį, tai e, bus pirmas labai geras dalykas, labai sveikintinas. Dėkuoju. Rikardos yra Santoš vienai minutiai. CO2 išmetalai e, atsirandantys iš iškastinio kūro sukelia šilt, e, šiltnamio efektą. Dėl to daugėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas ir klimato kaita bei dirvų rūkštėjimas. Reikėtų mažinti išmetalų kiekį, ypatingai jūroje, jūros transportą. Labai svarbu, kad būtų sumažinta iškastinio kūro naudojimas, kad būtų naudojami alternatyvūs šaltiniai, pavyzdžiui, suskystintos gamtintos dujos arba kiti šaltiniai. Taip pat turi būti naudojami ir tarpiniai papildymo punktai, pavyzdžiui, Azorų jūroje, Panamos kanale ir taip toliau. Taip atsirastų tinkamos infrastruktūros, kurių reikia, nes pavyzdžiui, Azorų jūroje Pragada Viktorija jau yra atitinkama infrastruktūra. Dėkuoju Ivan Jakovčiš. Minutė. Dėkuoju. Pone pirmininkė, aš norėčiau pabrėžti tai, ką jūs jau žinote. Kroatija yra jūrų šalis, jūrų transportas mūsų šalyje yra labai svarbi pramonės šaka. Mes taip pat turime didelius uostus, jie yra svarbus ir laivų variklių gamyba mums yra dar vienas, vienas svarbus sektorius. Taigi, kai mes kalbame apie šį reglamentą, Manau, kad akivaizdu, kad reikia pabrėžti, kad turi būti reglamentuojamas jūrų transportas ir tarša. Turime išmatuoti ne tik išmetamą CO2, bet ir kitus teršalus. Taigi aš dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio kompromiso pasiekimo. Vis dėlto taip pat yra svarbu atsižvelgti ir į jūrų sektorių, jūrų transporto sektorių, variklių gamybą ir kitus svarbius sektorius. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Transport, jūrų transportas ateityje gali būti dar svarbesnis, taigi svarbu atsižvelgti į iš šį sektorių. E, reikia mažinti CO2, išmetamą CO2 kiekį. Kai kas e, E, galvoja apie ateitį ir tikrai reikėtų panaudoti suskistintas gamtinės dujas, reikėtų pereiti prie atsinaunančių energijos šaltinių ir atsižvelgti taip pat į rinką, pavyzdžiui, ir į CO2 rinką. Uh, Taip pat būtina pripažinti, kad e, tam tikrose tolimuose regionuose yra specifinės e, e, sąlygos. Reikėtų taip pat užtikrinti, kad atsirastų reguliarusis transportas tarp salų ir žemynų. Jo reikia ir žmonėms, keleiviams, ir prekiams. Dėkoju. Dėkoju. Paskutinis pasisakys pagal procedūrą, prašau žodžio, Nikola Kaputo minutė jums. Dėkoju pirmininkė, jūrų transportas, tarptautinis transportas lieka vienintelis transportas, kuriame ES dar neturi įsipareigojimų CO2 mažinimui. Nors transportas, šis transportas prisideda prie aplinkos, prie atmosferos taršos. Štai dėl ko Europos e, anglės dioksido kiekio stebėsenos ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistema yra tikrai labai svarbi. Ši sistema gali būti pagrindas, kuriuo remdamasi Europa galės mažinti CO2 jūrų sektoriuje ir galės šį mažinimą susijęti su, polit, su klimato politika. Ambicinga e, politika e, yra labai svarbi atsižvelgiant į jūrų sektoriaus iššūkius ateityje. Ateityje didės e, e, prekyba pasauliniu lygiu. Dėl to labai svarbu pasitelkti technologiją ir procedūras, kurioms esant atsiras tinkamas kūras ir mažės taršalai iš laivų. Dėkoju. Suteiksiu žodį komisijos nariui. Prašau, kalbėkite nelgiau negu dvi minutės. Gerbima pirmininkė, gerbiami deputatai, dar kartą norėčiau padėkoti parlamentui ir ypač e, pranešėjui, taip pat šešėlėms pranešėjams už jų puikų darbą. Šis reglamentas yra labai svarbus, nuoseklus žingsnis atinkantis Europo, Europos vadovų tarybos išvadas dėl klimato kaitos priemonių pagrindų E, kur kalbama, kad jūrų transportas turi prisidėti prie kovos su klimato kaita. ES yra labai svarbu siekti pasaulinių sprendimų jūr, jūrininkystės srityje. Mes taip pat turime nusiųsti labai aišku signalą e, e, kitai e, jūrų organizacijos, apnes jūrų organizacijos konferencijai, kuri vyks gegužės mėnesį e, Londone ir taip pat Paryžiaus klimato kaitos konferencijai. E, stebėsienos ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistema ES lygmenių e, bus pozityvus dalykas, taip pat e, naudinga patirtis ir taip pat reikės per tarptautinės įvairias darybas atlikti techninį vertinimą. Mūsų patirtis leis nustatyti jau pritaikytus sprendimus. Kita vertus, E, mes turime išlaikyti savo įsipareigojimą, kaip galima greičiau žengti į pasaulinį lygmenį ir mažinti e, emisijų, emisijas iš e, lai, laivų reikėtų, kad pasaulio mastu būtų pasiektas sutarimas, tokiu būdu mes taip pat galėsime pritaikyti savo stebėsinio ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemą. Pirmininkė, atsiprašau, Ponas komisijos narė, aš norėčiau paprašyti kolegų, kad jie nekalbėtų. Norėčiau paprašyti jūsų e, nesikalbėti, kol komisijos narys e, ir pranešėjas kalbės. Jeigu norite kalbėtis tarpusavė, tai likite už salės arba išeikite. Prašom. Dėkuoju, pirminkė. Kai kurie deputatai deputatės e, klausė apie e, tarptautinės jūrų organizacijos dėrybas, jų būklę dabartinę. E, jo dėrybomis siekiama įdėkti stebėsinos ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemą pasaulio mastu, bet dėrybos vyksta lėtai, lėtai, tačiau aš manau, kad žengiama teisinga linkme. E, bendrijos pozicija, kuri pateikta, ir suteikė labai svarbų postumį deryboms. Optimistiškai žiūrime į e, būsimus rezultatus, nors dabar darybos vyksta sunkiai, tačiau nėra e, neįmanoma, kad mes e, susitarsime iki Paryžiaus konferencijos. Yra kai kurios šalys, pavyzdžiui, Kinija, Indija, kurios e, laikosi pozicijų, kurios nėra lengvas, ieškant globalaus susitarimo. Ir komisija darys viską, ką gali, kad būtų pasiektas tarimas. Pirmininkė, kolegos, prašau išklausyti komisijos nario, o nesikalbėti, kai komisijos narys kalbėjo, dabar kalbės pranešėjas. Ačiū. Atsiprašau komisijos narį, manau, kad reikėjo perspėti kolegas. Dabar Jose Ignacio Farija. Prašom dviems minutėms. atrodo kilo techninių problemų. Pone Farijas, gal galite pabandyti dar kartą? Komisijos nario mikrofonas jau išjungtas. Perikite prie kito mikrofono. Atsiprašau, labai lėstauju, kad taip atsitiko. Gal e, technikai galėtų centre esančius e, salės mikrofonus išjungti. Kilo e, techninė problema. <laughs> Prašom, ponia Farija. Viskas atrodo gerai. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Pasiekėme galutinį etapą ir norėčiau padėkoti kolegoms už žodžius, taip pat komisijos nariui. Šis klausimas tikrai svarbus. Gerbiami kolegos, nežiūrint to, kad reglamentas įdėks naujus reikalavimus e, laivų operatoriams, e, pavyzdžiui, e, informacijos teikimas dėl CO2 emisijų ir kitus reikalavimus, dėl krovinio, dėl atstumo. Svarbu turėti tokias taisyklės, kad žmonės galėtų vykdyti savo įsipareigojimus. Taip pat mes norime sumažinti administracinę naštą. Ir e, tą galėsime padaryti turėdami e, deramus dokumentus. Kalbame apie e, laivus, e, kurie sudaro tik 10 procentų visų laivų. Jų svoris yra daugiau kaip 50, e, 5 tūkstančiai e, gigatonų. Mes taip pat turime dirbti toliau tarptautinėje jūrų organizacijoje, siekti tarptautinio sustarimo kaip galima greičiau. O komisija tuo metu analizuos dabartinius teisės aktus, jeigu to reikės. Gerbiami kolegos, manau, kad šis teisės aktas prisidės prie e, geresnės, palankesnės aplinkai jūrinkystės sistemos, krovinių pervežimo laivais sistemos. Mes turėtume galvoti apie ekonomiką, apie atmosferą ir tikiuosi, kad mes e, turėsime tarptautinius e, pasaulinius reikalavimus, kurie bus visuotinai gyvendami. Mes galbūt e, norėjome daugiau siekti, toliau siekti, bet kol kas nebuvo įmanoma to pasiekti, darėme viską, ką galėjome. E, visos frakcijos sutarė dėl pasiūlymo, nors galbūt ne vienodai žiūri į tam tikrus aplinkosaugos dalykus. Ir norėčiau uh, išreikšti vilti, kad komisijos narys darybose tarptautinėje jūro organizacijoje galės pasinaudoti šiuo dokumentu taip pat ir kituose formuose. Uh, e, parlamentas ir taryba uh, E, dėrėjosi išsamei, ilgai, bet galiausiai užsitikrinome subalansuotą dokumentą, kuris yra e, geras visiems ir tikiuosi, kad bus balsuojama už jį. Dėkoju visiems, dėkoju kolegams, dėkoju, kad e, visi galvoja apie aplinką ir tikiuosi, kad bus teigiamai balsuojama dėl šio pasiūlymo. Ačiū, ponė Farija. Tikiuosi, kad jums bent jau patiko e, kalbėti, naudojantis komisijai skirtų mikrofonu. Na, ne taip dažnai taip, tai tenka daryti. Tikiuosi, kad technikai išsprendė problemas, o balsavimas prasidės po kelių minučių. Thank you.